Dabar pagal darbo atvarkę turime svarstyti ponios Henis Pleskart pranešimą dėl ES ir Amerikos valstybių sustarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimo domenų tvarkymo ir perdavimo iš ES Junktinės Amerikos valstijas terorizmo finansavimo siekimo programos tikslais. Jūs be abejo žinote, kad Europos parlamente buvo imtasi tam tikrų įvairių priemonių šiuo klausimu parlamente, parlamentas sudarytas iš tiesiog išrinktų deputatų, taigi mes esame atsakingi už piliečių teisių apsaugą. Mes privalome būti šių teisių saugotojai, tai yra viena iš mūsų bendrųjų atsakomybių mums tenkančių. Todėl mes suprantame, kai, ko, ką tai reiškia toji atsakomybė, todėl turime rasti pusiausvyrą tarp įvairiausių šio klausimo elementų. Lisabono startis jau įsigaliojo nuo lapkričio mėnesio. Ir aš raštu kreipiausi į poną Reinfeldą, kuris tuo metu vadovavo tarybai ir paprašiau jo atidėti sprendimo prieimimą vėliausniam laikui, palaukti, kol pagal Lisabonos sutartį bus pasikonsultuota su parlamentu. <clears throat> Deja, taip neatsitiko ir lapkričio 30 dieną Kariba priėmė sprendimą. Ir Swiftas buvo patvirtintas. Vėl gruodžio mėnesio pabaigoje aš vėl kreipiausi laišku į tarybos pirmininką, kad parlamentas siekia dviejų dalykų visų pirma, kad būtų atsižvelgta į mūsų poziciją dėrybose dėl šio susitarimo ir antra, patekiau pilną informaciją dėl, paprašiau informacijos apie ateinančius dėrybų ciklus, pilnos informacijos. Aš tą patį laišką išsinčiau pir, pir, pirmininkui Sapatero, kuris dabar vadovauja tarybai sausio 21 dieną ir vasario 8 dieną. <clears throat> tai buvo padaryta. Be to, aš taip pat tuo pačiu metu išsinčiau laišką ir ponui Baroso. Susisiekiau su pona, ponia Clinton ir kitais atstovais iš e, Amerikos vyriausybės atstovų. Amerikos vyriausybės atsiprašau ir paprašiau ir amerikiečių nuomonės, tačiau visą tai žinote, dokumentai visi jums yra prieinami. Šios laiškus, dokumentus e, išplatinu visoms politinėms frakcijoms, taigi jūs galėjote su jais susipažinti išsamei. Na, kad galėtumėm priimti atsakingą sprendimą, mes turime būti kuo geriau informuoti apie klausimą. Tam yra skirta ir šiandienos diskusija, tai yra labai svarbi diskusija ir aš labai džiaugiuosi, kad tarybos ir komisijos atstovai taip pat atvyko dalyvauti šioje diskusijoje. Diskusija be abejonės atspindės mūsų atsakomybės jausmą. Taigi, pereisime prie pačios diskusijos ir iš karto suteiksiu žodį poniai pranešėjai Hanis Praskert. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad aš taip pat pasisakau už tokią ES, kuri būtų orientuota į išorę ir gebėtų glaudžiai bendradarbiauti su JAV kaip jos partnerė. Ir būtent todėl svarbu išlikti teisingiems ir skaidriems, kad tinkamai išspręstume klausimą, kaip Europa turėtų bendradarbiauti su JAV kovos su terorizmu srityje, uh, už, pa, naudojant uh, tam tikrus nuomenis. Uh, tikslinių duomenų panaudojimas kovojant su terorizmu išliks ir lieka svarbiausių veiksnių šioje kovoje. Noriu, bet noriu pasakyti aiškiai, Europos piliečiai turi turėti galimybę pasitikėti duomenų saugumu ir saugiu jų apdorojimu. Tai turi būti mūsų tikslas. Ir visų visa pagarba taryba nebuvo pakankamai stipri užtikrinant tai. Uh, pasiūlytas laikinasis susitarimas tikrai nukrypsta, nutolsta nuo ES teisės aktų. Kalbu apie galimybę gauti e, e, duomenis, tai yra, pavyzdžiui, per, pasitelkus teismo šaukimus. Laikinajame susitarime remiamasi administracinio teismo šaukimų sistema. SWIFT dėl savo sistemos negali užtikrinti rib, taip vadinamos ribotos užklausos. Dėl techninių priežasčių SWIFT turėtų perduoti didelius duomenų kiekius ir tai būtų pažeisti ES e, duomenų apsaugos teisės aktai, tai yra proporcingumo ir būtinumo principai. Ir to ekspos negalima e, patikrinti kontrolės mechanizmais. Visa visais etapais Europos parlamentas ne, neturi tik tai išklausyti tarybos ir komisijos ataskaito apie tai, kas įvyko. E, ir mums buvo sakoma, kad mes turime išlikti kantrus, tačiau mes negalime vis laukti kažko rytoj. Mums reikia aiškių įsipareigojimų šiandien. Taigi šiandien viskas yra e, tarybos rankose, tačiau taryba nesielgia taip, kaip turėtų. Uh, Taryba teigia, kad ji nori užtikrinti duomenų privatumo užtikrinį, išlaikymą, tačiau taip nėra. Neužtikrinamos e, žalos atitaisimo, pavyzdžiui, teisės. Taryba taip pat teigia, kad ji pritarė parlamento susirūpinimu ir kreipėsi į komisiją, rengdama ją ja, parengti dėrybų gairias. Kodėl reiktų slėptis už komisijos nugaros? Juk taryba tvirtina direktyvas dėl dėrybų. Ir kodėl tos gairės dėl dėrybų dar nepatiktos? Ir taryba dėja neišsprendžia šios situacijos. Ir ES savo e, finansinės žvalgybos e, išteklius ir pajėgumus perkelia į JAV. Juk mes net negauname galimybės susipažinti su panašiais duomenimis saugomais JAF ir, ir kurti savo gebėjimus šioje srityje. Taryba taip pat neįvykdo galiojančių teisės aktų, pavyzdžiui, telekomunikacijų paketo duomenų uh, sulaikymo ir saugojimo nuostatas. Uh, Push sistema nieko nereiškia, jeigu e, duomenys perdodami per SWIFT sistemą nes e, turėtų būti perduoti ir saugojimai neproporcingai dideli domenų kiekiai. Ir taryba nesugebėjo rasti europietiško e, SWIFT sistemos sprendimo. Taigi, pirmininkė, kreipiuosi Jūs, Kaip paaiškinti 500 milijonų piliečių, kad mes atsisakome, parduodame svarbius apsaugos principus vien todėl, kad taryba nesugeba veikti. E, aš tikrai esu pasirengusi išklausyti. Ačiū. E, dziękuję bardzo, e, pani spravodavčiai. Labai dėkuoju. Labai dėkuoju pranešėjai. Ir Toliau tarybos vardu kalbės ponas Perės Rubalkarba. Ponas pirmininkė, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau vienareikšmiškai pareikšti, kad Ispanija yra pasirengusi visiškai gyvendinti Lisabonos sutartį. Mes e, įsipareigojome ją vykdyti. O tai reiškia, kad e, turėsime priartinti ES institucijas prie ES piliečių. Pagal sudartį parlamentui tenka didesnis vaidmuo daugelės ryčių. Pirmiausia, e, laisvės teisingumo ir e, saugumo srityje. Taip siekiama yra suartinti ir tarp institucijas. Taigi, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, ponios ir ponai, kad aš esu pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Tai yra natūrali išvada mūsų nuomonė, kuri išplaukė iš Lisabono sudarties tikslų ir nuostatų. Taryba taip pat kaip ir parlamentas yra susirūpinusi dėl to, kad būtina apsaugoti mūsų piliečių saugumą. Tam, kad mes gali, tik tai uh, užtikrinę saugumą galėsime naudotis visomis uh, savo laisvėmis. Būtent šiame kontekste mes ir kovojame su terorizmu. Kaip ir pasakyti, yra Europos parlamento rezoliucijoje patvirtinto 2009 m. rugsėjo 17 d. Europos parlamentas aiškiai pasisakė už būtinybę tęsti kovą su terorizmu bei už tai, kad būtina tinkamai suderinti saugumo priemonės su piliečių laisvių bei pagrindinių teisų apsauga. Aš visiškai pritariu šiam pareiškimui. Štai šitokiame kontekste turėtų vykti šiandienos diskusija. Mes šiandien atsižvelgdami į sutartį turime kalbėti apie tai, kaip sąžiningai visos institucijos gali sutelkti savo jėgas ne tik kovai su e, terorizmu, bet ir tam, kad būtų tinkamai apsaugotas e, proporcingumo ir adekvatumo principas. Tai tai taip veiksmingai sugebėsime kovoti su terorizmu. Pone pirmininkė, naujos technologijos be abejo e, sukėlė ir naujų iššūkių mūsų visuomeniai. Teroristai visame pasaulyje pasinaudojo šiomis naujomis technologijomis ir todėl mes turime sutelkti viso pasaulio jėgas, kadangi terorizmas neturi aiškios hierarchijos, neturi aiškios struktūros. Tik tai, tik tai sustiprindami mūsų uh, pastangas užtikrinti saugumą galėsime uh, kovoti su terorizmu. turime gerinti koordinavimą tiek ES viduje, tiek už jos ribų, tam, kad galėtume geriau bendradarbiauti su mūsų partneriais, kurie kartu su mumis kovoja su terorizmu. ES dėl to buvo uh, sukurtos uh, tam tikros agentūros bei darbo grupės, kurios uh, keičiasi informaciją. Atsižvelgiant visus šios tikslus, ir buvo sudarytas ES ir JAV susitarimas dėl finansinių operacijų duomenų perdavimo. Duomenimis buvo keičiamasi daugybę metų. Kai aš lankiausi piliečių laisvių komitete, daug kas teiravosi, e, kaip mes sieksime visų šių tikslų ponio Briugjer ataskaitoje taip pat yra parašyta, kad e, terorizmo finansavimo sėkimo programa taip pat buvo labai sėkminga, kovojant su terorizmu ir siekiant nesiaiškinti įtariamųjų tapatybę bei nustatyti jų buvimo vietą. Taigi ši programa iš tikrųjų pasiteisino tiek žašinant jau padarytus nusikaltimus, tiek užkirtant kelią būsimiems išpaliams. Taigi e, štai kas pasakyta PCO ataskaitoje tiek apie ES, tiek apie kitas pasaulio šalis. Mes prisiminam išpolim ir išpolius ir Londone, ir Barcelonoje, ir Vokietijoje ir 2004 metų išpolius Ispanijoje ir Van Gogh nužudimą bei išpolius Balėje. Tai yra tik keli išpoliai paminėti teisėjo ataskaitoje. Išaiškinant visus šios nusikaltimus buvo pasinaudota terorizmo finansavimo sėkimo programa labai sėkmingai. Ši programa taip pat naudojama ir tam, kad būtų užkirstas kelias uh, busimiems išpoliams. Taigi jį tarnauja pirmiausia tam, kad e, tie būtų e, su, e, suimt, išaiškinti ir suimti kaltieji dėl jau vykusių išpolių, bei kad būtų už, uh, neleista nusikaltėlėms vykdyti naujus išpolius. Tačiau laikas eina ir mes turėjome peržiūrėti protokolus, kuri, pagal kuriuos keičiamės informaciją apie finansinės operacijas. Taryba 2009 m. vasarą patvirtino darybų mandatą ir, ir visiems žinoma, kad mes pasirašėme 9 mėnesių laikinai susitarimą, kurį reik, turi ratifikuoti šis parlamentas. Aš jau pasakiau, kad tai yra laikinasis devynis mėnesius susita, e, trunkantis susitarimas. Ir parlamentas taryba ir komisija turės bendradarbiaudamos susitarti dėl galutinio susitarimo. Labai svarbu yra pasakyti parlamento nariams, kad susitarimas, kurį mes šiandien svarstome, pagerina su privatumu susijusias nuostatas, kurios galiojo iki šio susitarimo. Šis susitarimas suteikia papildomų privatumo garantijų. Beje, jame yra atspindėtos parlamento rekomendacijos. Bei tos rekomendacijos, kurios yra išdėstytos šiandien e, tame pranešime, kurį šiandien svarstame. Es pirmininkaujantį Ispaniją atsižvelgia į visas Europos parlamento rezoliucijas printas šiuo klausimu. Taip pat atsižvelgiame ir į parlamento pirmininko laišką bei ponios Henis Plaskart parengtą pranešimą, kuris buvo patvirtintas Piliečių laisvių komitete vasaro mėnesį. Parlamentas vakar, er, atsiprašau, taryba vakar parlamentui nusintė pareiškimą, kuriame yra pasakyta, kad taryba yra pasirengus įtraukti į galutinį susitarimą labai griežtas nuostatas, kurios padidins aiškumą apie tai, kurią informacija yra keičiamasi, kurioms trečių šalių institucijoms informacija yra teikiama, bei kada visi šie duomenys turi būti panaikinti. Taigi Galutinėme susitarime mes labai aiškiai taip pat nurodysime, kokiais tikslais galima naudoti perdutus duomenis. Reaguodama į naują politinį kontekstą, po to, kai įsigaliuoja Lisabono sutartis, taryba yra pasirengusi gyveninti tarp institucinį susitarimą, pagal kuri turi būti palengvinta prieiga prie tarptautinių susitarimų bei kitos konfidencialios informacijos susijusios su, su susitarimais. Taigi taryba yra pasirengusi tinkamai vykdyti Lisabonos sutartį bei uh, Europos uh, pagrindinių laisv, teisių hartijos aštuntą į straipsnį. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mes esame įsitikinę, kad visi mūsų įsipareigojimai yra realistiški ir mes apie tai pasakėme savo uh, laiške. Iš ponios Clinton laiško mes žinome, kad JAV taip pat supranta, kad Europos parlamentas turi teisę išskirti savo poziciją, bei, bei jie yra pasirengusi į ją atsižvelgti. Ponios ir ponai. Iš tikrųjų, taryba gal galima būtų daug dėl ko kritikuoti. Tačiau galiu pasakyti, kad e, mes pasimokėme iš savo klaidų. Ir dabar galiu Jums aiškiai pasakyti, kad taryba supranta parlamento nuogastavimus. Ir aš tikiuosi, kad šiandienos diskusija prisidės prie stipresnio mūsų piliečių saugumo tiek ES, tiek visame pasaulyje. Dėkuoju. Ačiū. Tarybos pirmininkui. Norėčiau priminti tai, ką jau anksčiau sakiau. Esu gavęs raštišką atsakymą į mano klausimus iš tarybos. Ir aš perdaviau šitos atsakymus politiniam frakcijam. Ir taryba atsižvelgs į mūsų poziciją. Ačiū pirmininkė už jūsų pranešimą ir jūsų paaiškinimus apie tarybos nuomonę. Dabar Europos komisijos vardu Pone komisarė Cecilija Malstrom, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ponė tarybos pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad vakar sutikėte man, mums pasitikėjimą, balsuo, parodėte pasitikėjimą balsuodami už komisiją. Pirma diena darbė yra įdomi, bet esu dėkinga <clears throat> Jums už galimybę pasidalinti su Jumis svarbę informaciją apie darbą su JAV, kovojant su terorizmu. Šį kartą kalbėti apie e, teror, terorizmo finansavimo sėkimo programą. Europos parlamentas šiuo klausimu labai domėjosi. Viskas yra teisinga, nes e, TFSP programa siekia suderinti e, E, duomenų sėkimą su duomenų dalymosi, užtikrinant asmen, asmens duomenų privatumą. Vienas iš to laikinojo susitarimo tikslų buvo užtikrinti 2009 m. 7, rugsėjo 9 dienos rezoliucijų, parlamento rezoliucijoje išdėstytas sąlygas. Tikimasi, kad tai bus įmanoma derantis dėl ilgalaikio susitarimo, ypač kalbant apie teisę gauti informaciją apie tai, ar asmenų teisės užtikrinamos pagal tą susitarimą, taip pat užtikrinant e, teisės į žalos atlyginimą ir teisę į duomenų ištrinimą. Nuo praėjusios savaitės nariams yra mm, prieinama informacija apie šią programą. Ji atskleidžia E, tos programos privalumus ir naudą, ypač Europai. Ir anot tų ataskaitų, šios, šios, šios programos dėka e, gautos informacijos pagrindų buvo galima susekti terorizmų, teroristinė veikla užsimančiais asmenimis. As, asmenis. Taigi, tai yra naudinga programa kovoje su terorizmu ir pateikta konkrečių pavyzdžių. Man, man atrodo, kad taryba keletą iš tų pavyzdžių minėjo. Uh, Mes žinome, kad terorizmo grėsmė kai kuriuose valstybių senarėse išlieka didelė. Ir laikinojo, jei parlamentas atmestų šį laikiną susitarimą, tai reikštų didelį smūgį saugumu. Kai kurios valstybės narės yra aiškiai pareiškia, jog jos nori, kad ta TFSP programa būtų tesiama, nes jos yra iš jos gavę naudos ir nori jos gauti ir ateityje. Jos pareiškia, kad e, informacija e, gaunama iš tos programos yra svarbus žvalgybinės informacijos šaltinis ir kad tokia informacija reikalinga, pavyzdžiui, tyriant Al-Qaeda e, terorizmų užsimančių asmenų veiklą. Daug pasakyta apie aps, duomenų apsaugos lygmenį e, numatyta laikinajame e, susitarime. Ir tai kelia didžiausią susirūpinimą. Aš raginu narius, jeigu dar to nepadarėte, uh, Peržiūrėkite, atidžiai perskaitykite laikinai susitarimą. Jūs pamatysite, kad ten yra detalus ir teisiškai saistantis įsipareigojimai, kuriuos prisima JAF išdo departamentas. Pavyzdžiui, ten numatyta griežtai apriboti apriboti duomenų e, panaudojimo tikslus, duomenų gavimo tikslus. Duomenys galima gauti, duomenų galima prašyti tik tuo atveju, kai yra pagrindo manyti, kad įtariamas asmo tikrai užsima teroristinė veikla. Ir duomenys gaunami per tą TFSP sistemą yra anonimiški, išskyrus tuos atvejus, kai nustatoma, kad kosmos asmuo yra teroristas, tik tuo atveju, panaudojant e, asmens pavardę galima gauti tokius duomenis e, iš tos programos. Duomenis turi būti ištrinti per penkis metus. Toks pat laikotarpis numatytas ir mūsų Europos teisės aktuose dėl e, terorizmo finansavimo. Taip pat numatyta detali mm, sistemos peržiūra, kurioje dalyvaus valstybių narių atstovai susitarime nenumatoma perduoti e, na, veik visų svifto duomenų iždo departamentui. Tik nedidelė tų duomenų dalis bus perduota. Ir tai visiškai e, ne, nepaliečia duomenų apsaugos institucijų galių. Jeigu bus atsisakyta pritarti tam susitarimui, e, jis nebegalios, nebegalios ir e, nuostatos, apsauginės nuostatos numatytos tuose susitarimuose. Jos tos apsauginės nuostatos nebegalios ir dvišalių pagrindų ir jei šis susitarimas nebegalios, nebebus galimybės parengti tinkamą alternatyvą jam. Taigi atsiras duomenų apsaugos e, spraga ir saugumo spraga. Galiausiai, gerbiami nariai, laikinasis susitarimas iš tikrųjų yra laikinas. Galbūt tai nėra geriausias pasaulyje susitarimas. Jis gali būti tobulinamas ir jis bus tobulinamas. Komisija dabar baigė renkti dėrybinį mandatą e, dėl ilgalaikio susitarimo ir jis bus patvirtintas. Galiu Jūs patikinti, kad Europos parlamento iškelti klausimai bus sprendžiami ir mes sieksime užtikrinti duomenų apsaugą ir privačių duomenų apsaugą. Europos parlamentas bus visapusiškai informuojamas visais tos procedūros etapais. Aš tikiuosi, ponė pirmininkė, kad taip atsakiau į keletą iš Jūsų klausimų. Za te wyjaśnienia. Rzeczywiście były dla nas bardzo ważne. Dėkuoju komisijos nariai. Dėkuoju Jums už tai, kad suteikėt mums tiek nemažai informacijos. Jau girdėjome, ką taryba pasakė apie būsimąjį darybų mandatą. Apie tai kalbėjo nekart Europos parlamento nariai. Tačiau yra dar vienas dalykas – kurį turime suvokti. Mes dabar esame iš dalies atsakingi už, ne tik už teisės aktus priimamus ES, bet ir už tarptautinius susitarimus, įskaitant ir susitarimą dėl SWIFT duomenų. Šias galės įgyjome, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. pastarėjai JAV vyriausybės veiksmai parodo, kad jie supranta, kad mes esame atsakingi mūsų piliečiams, kadangi esame jų išrinkti atstovai ir kad būtent mes esame atsakingi už tai, kad būtų saugomos jų piliečių teisės. Na, o dabar galime pradėti disk diskusiją. Pirmiausia, kalbės politinių frakcijų atstovai ir pirmasis kalbės ponas Strasser. Ponius ir ponai, pirmininkai. Visų pirma, aišku, noriu pasveikinti komisiją su pirmąją darbo diena ir tikrai noriu patikinti, kad mes nuoširdžiai bendratabiausime mūsų frakciją. Na ir dabar pradžia diskusijos. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome su amerikiečiais, ypač kalbant apie kovą su terorizmu. Antra, mes tikrai taip pat palaikome idėją dėl piliečių saugumo. Ir taip pat remiame piliečių teises ir asmens domenų apsaugą. Ir mes esame įsipareigoję pateikti nuomonę dėl gal, dėrybų įgaliojimų. Ketvirta, ponė komisarė, jeigu leisite, pasakysiu, jog ne tik mes, mums rūpi šis klausimas, bet mes jaučiamės ir atsakingi kaip teisėkuros atstovai e, už šį klausimą. Taigi, kalbam apie šį tekstą, reikia du dalykus atsiminti. Visą tai, kaip tas dokumentas, tas sustarimas gimė, yra nepriimtina. Ir turiu pasakyti, kad kai taryba sako, kad įvairūs parlamento rezoliucijo E, dalykai buvo atspindėti susitarime, tačiau dėje daug kas nebuvo ir atspindėta, pavyzdžiui, kai dėl domenų apsaugos. Todėl <clears throat> saugumo komitete mes to negalime patvirtinti. Reikia taip pat atsiminti, kad tik tai vėliau daug viskas pajudėjo iš mirties taško. Užsienio reikalų ministerija Amerikos nieko daugiau nepasakė, tik tai, kad taryba teikia skirtingą informaciją nuo parlamento teikiamos informacijos ir tai jau stebėtinas dalykas. Ir dabar jau pajudėta yra šiek tiek, tačiau jokių garantijų nėra suteikta. Taigi noriu pasakyti, mes norime gerą sustarimą, tačiau mes norime taip pat toliau tartis dėl jo. Norime, kad dėrybos dar vyktų dėl jo, kad būtų garantuota, kad sustarimas bus tinkamas ir geras. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau visų pirma visų paprašyti laikytis kalbėjimo laiko neišteskite per daug savo pasisakymų, nes tikrai mes neturime daug laiko. Taigi dabar suteiksiu žodį Martinui Šulcui. Socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Jonathanas Sviftas, airių rašytojas, Gulliverio kelionėse yra išsiuntęs Gulliverį kelio, keliauti, o Sviftas jį išsiuntė į Nikštukų šalį. Ir Gulliveris pamatė, kad jis atvyko į milžinų šalį. Tai man toks pat įspūdis susidarė, kad e, Amerikos diplomatai pasinaudojo Gulliverio e, patyrimu ir galvojo, kad gali laikyti parlam, Europos parlamentą nikštukų parlamentu, tačiau jie apsiriko. Ir to pačiu aš, aišku, noriu pasveikinti komisarė eh, pakeitus postą. Tai ne Amerikos diplomatų klaida. Apsiriko ir Europos vyriausybės, galvodamos, kad mūsų parlamentas yra nikštukų parlamentas. Ne, juk jie dabar susivokia, kad mes negalime pritarti tokiam e, blogai sukurptam susitarimui. Šitas susitarimas tiesiog prikimštas Amerikos ideologijos. Tas susitarimas visiškai negerbė pagrindinių teisių ir laisvių e, principo, kurį mes norime užtikrinti savo žemyno piliečiams. Galimybė perdytis didelius duomenų paketus, e, nepatikslinant, nekonkretinant e, detaliai, duomenų, kokie tai turi būti duomenys, neindividualizuojant jų, tai prieštarauja uh, tam, ką mes esame jau pasiekę visuose e, parlamentuose, lygiai taip pat ir nacionaliniuose parlamentuose, kalbant apie domenų apsaugą. Taigi jau problemos buvo čia išvardintos. Kiek tie duomenys bus saugojami, kies ir kaip turiu juos perduoti, kokias galimybės aš turiu sužinoti, e, kam perdodami duomenys mane liečiantis, tarkime, ar tie duomenys yra tikslus, kaip juridiškai aš galiu būti apsaugotas nuo klaidingų duomenų, e, tarkime, apie mane teikimą trečiosiam šalims ir panašiai. Visą tai yra čia vardėma, kada tie duomenys, kurie yra įregistruoti, bus ištrinti, kiek laiko jie bus laikomi, kiek, kiek čia yra sakoma, vos ne 80 metų gali jie būti laikomi, be jokios garantijos. Aš net negarantuoju, ir aš pats gyvensiu iki 80 metų, bet galbūt tada, kai sulauksiu to 80 metų, galėsiu ir aptarti tą klausimą. Supraskite, kad štai kiek trūkumų turi tas susitarimas. <clears throat> ir ponas Subakaba, aš tikrai noriu pasakyti, kad tas susitarimas yra tikrai blogas susitarimas ir mes tikrai negalime jam pritarti. Ir jeigu mes jį atmesime, tai tada jūs turėsite turėtis dėl naujo susitarimo su jungtinėmis valstybėmis, dėl geresnio susitarimo, kuris be abejonės bus toks, kad jame bus atsižvelgta į saugumo interesus. Tai yra labai svarbu, bet to pačiu tas susitarimas turi apsaugoti ir piliečių saugumą, apginti piliečių saugumą ir jų teises ir laisvės. Taigi reikia rasti kompromisą tarp šių dviejų siekių. Tai yra toks įgaliojimas jūsų naujoms daryboms. Aš tikrai negaliu rekomenduoti savo frakcijai pritarti šiam pritarimui tokiam, koks jis yra dabar, Ir aš šį vakar patarsiu savo frakcijai kaip tik balsuoti prieš sustarimą. Pirmininkas, dėkui pana Šulciui, ponė Intveld. Alde frakcijos vardu. Pirmininkė, noriu pasveikinti mano draugę ir buvusią kolegę Cecilę Malmstrom. Ponios ir ponai, tai pirmasis svarbus Europos parlamento sprendimas pagal Lisabono sutarties uh, nuostatas ir į tai su tuo siejama daug vilčių, tačiau turime nepamiršti, kad mus stebi piliečiai ir kad mes turime nesibaiminti bauginimų ir taip pat klaidingų teiginių apie saugumo spragą, nes mes žinome, kad JAV gali gauti duomenis ir be šio susitarimo. Ir ne, nepamirškime, kad valstybės narės nėra išreiškę vieningos nuomonės šiuo klausimu. Uh, Mes pritarsime tik tai demokratiškam ir legitimiam sprendimui, kuris būtų pagristas, rimtai pagristas. Tai nėra kova dėl įtakos tarp tarybos ir parlamento ar, ar dėl transatlantinių aspektų. E, piliečiai turi teisę į skaidres ir suprantamas procedūras. E, tarybos atsakymas yra visiškai neadekvatus ir negalima e, dėrybose atsisakyti. E, Europos piliečių demokratiškų teisių. Taryba turėjo nepaprastai daug galimybių nuo 2007 metų tinkamai viską išspręsti, užtikrinti tinkamą reikalingą saugumą bei asmens pilietinių teisų apsaugą arba užtikrinti, kad tą susitarimą peržiūrėtų, turėtų galimybę peržiūrėti nacionaliniai parlamentai arba Europos parlamentas. Parlamentas negali ir neturėtų priimti sprendimo, jei jis neturi visos reikalingos informacijos ir dokumentų, kolegos, mūsų rinkėjai turi teisę žinoti ir suvokti, kad mes viską priimame labai rimtai ir kad mes tiesiog automatiškai nenspauduojame tarybos sprendimų. Kolegos parlamentas daug metų labai aiškiai kon... deklaravo savo ketinimus ir siekius ir vietoj miglotų pažadų taryba galiausiai turėtų pateikti savo e, teisės tarnybos nuomonę bei informaciją, kurios pagrindu būtų galima įsitikinti, kad TFSP yra naudinga. Ir man antras, antra buguera ataskaita nėra pakankamas įrodymas. Ir jeigu taryba nori mūsų pritarimo, taryba turės pak tenkinti mūsų reikalavimus. Ačiū toliau, ponė Rebeka Harms. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti keletą žodžių dėl diskusijų su partneriais ir ambasadoriais JAV. Tame dialoge aš nesijaučiau kaip nikštukė iš Europos, netgi priešingai kalbėdamasi su ekspertais pasikalbėjimas su ekspertais iš JAF man su, sudarė įspūdį, kad aš mokausi, sužinau informacijos apie visiškai kitokią teisinę sistemą užtikrinančią pagrindinių teisų apsaugą. Tos sistemos JAF ir Europos sistemos skiriasi, taigi esu dėkinga ekspertams iš JAF, kad jie sutiko pradėti šį dialogą, nes man tapo aišku, koks sunkus darbas mūsų laukia, o taryba tų užduočių dar nesėmė. Mes, kaip, kokie uždaviniai laukia mūsų europiečių, jeigu mes norime susitarimo, kuris užtikrintų veiksmingą kovą su terorizmu ir kita vertus taip pat veiksmingai apsaugotų pagrindinės teisės. Mūsų laukia daug darbo ir manau, kad tikrai gėda, jog kolegos prie salės turėjo aiškinti, pasakoti visiems, kodėl iškilo tokie sunkumai. Taryba dar nesurengė išsamių atvirų diskusijų šiuo klausimu. Reiktų aiškiai konstatuoti, deklaruoti, kuriuose sritise pažydžiamas pagrindinės teisės, kurios Europoje yra užtikrinamos, ginamos. Noriu pridurti dar štai ką. situacija yra pro, sudėtinga ir politiniu, ir teisiniu požiūriu. Kaip api, brėžti terorizmą. Kokia yra terorizmo savoka? Mūsų Europoje priimta savoka ir JAV naudojama savoka ir, yra skirtingos. Ir tai, man atrodo, atsispindi susitarime. Iš tikrųjų, parlamento nariai e, turi privalo atsiskaityti piliečiams ir atsakingi pilieč, prieš piliečius, kad užtikrintų jų teisų gyvendinimą. Manau, kad mes neturime pritarti susitarimui, kuomet ponas Vėbės, ponė Langin, ponė Šulcai, mes daug kartų esame pareiškę, jog šis susitarimas pažeidžia galiojančius teisės aktus ir dabar reikia žengti kitą žingsnį. Mes tai apie tai pranešėme piliečiams viešuose debatuose ir mes turime balsuoti prieš tą susitarimą, neatidėti jo įsigaliojimo, o tiesiog balsuoti prieš jį. Nemanau, kad parlamentas gali kažkaip tai nusikratyti atsakomybės čia. Mes tai padarėme lapkričio mėnesį, mes tada mm, na, paspaudėme stabdžio pedalą, tačiau nepadarėme visko. O ir manau, kad tai užtikrins geresnę dėrybinę poziciją tarybai, nes tai bus užtikrintos geresnės e, piliečių teisės ir jų apsauga netgi pačiose jungtinėse valstijose. Ačiū ponia Harms, dabar Timothy Kirkhop. Uh, like Pirmininkė, aš kaip ir mano kolegos tikrai labai supykau. Uh, suvokęs, kad taryba visiškai nesikonsultavo su parlamentu dėl šio susitarimo. Tai neturėtų būti kažkoks tai atgalinė e, data e, taikomas e, elementas. Ir tai, kas įvyko, neturėtų pasikartoti. Tačiau mane įtikino bent jau jungtinių valstijų pareigūnai bei daugelypė ten galiojanti apsaugos sistema, kur ir numato, kurią ir numato šis susitarimas. Taigi, uh, taryba neturėtų kažkaip tai e, kompromituoti to susitarimo su JAV ar, ar Europos ateities. Dabar girdime daugybę pažadų iš tarybos ir iš komisijos. Negaliu kol kas pasakyti, ar tai tinkamai išsprendžia visus mūsų iškeltus klausimus. Taigi, pirmininkė, mano nuomonė, mums reikia laiko prieš apsisprendžiant, kaip toliau elgtis dėl šios tikrai labai svarbios priemonės. E, levica europeiska Panas Biski. Panas pirmininkė, kolegos. Svifto susitarimas buvo priimtas laikantis tokios abejotinos procedūros. Ir dar iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai tam, kad būtų apeitas parlamentas. Mes Pone Klinton yra įstikinus, kad jį gali į, į paveikti Europos parlamentą ir mūsų įtikinti, tačiau mes negalime dar, dėl to negalime galbūt pykti, tačiau ne, tai jau nepriimtina, kai taip pat galvoja ir mūsų vyriausybės. Negalime naudotis kovos su terorizmu pretekstu, kad uh, būtų siekiama, siekiant prieigos prie tokių asmeninių duomenų, kokiu dabar reikalavimą. Juos metų metais kaups ir niekas nekontroliuos jų panaudojimo. Uh, Terminai, kurie yra numatyti susitarime, yra labai netikslus. Ir lygiai taip pat kalbam apie tų duomenų panaudojimą. Jie tikrai pažeidžia piliečių teises. Pilietis tampa automatiškai įtarimo objektu ar subjektu. Taigi valstybės narės negali leisti kitoms valstybėms e, šnipinėti savo valstybių piliečių. Čia lik viena Europos valstybė pareikalauti iš kitos valstybės rinkti duomenis ir juos kaupti e, apie kokius nors išeivius darbuotojus, finansinį informaciją ir panašiai. Tai yra neįsivaizduotinas dalykas. Taigi manau, kad parlamentas turi priimti sprendimą, kodėl dabar Google turėtų dėkti užkardas prieš vienus ar kitus tinklalapius. Kam dar to reikėtų? Be abejo, reikia kovoti su terorizmu. Tačiau ne bet kokia kaina, ne pažeidžiant e, pagrindinės teisės. Kalbame juk apie e, vertybių visuomenę. Tai viena tų vertybių dabar jai kyla pavojus iš vis išnykti nuo pasaulio paviršiaus. Mano frakcija tam negali pritarti. Pirmininkas, ačiū. Taigi, yra kitų. Ponas Busutil dabar, atsiprašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad EPP frakcija palaiko šį susitarimą. Dėl SWIFT rytoj mes balsuosime už jį. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Mes pasisakome už šį susitarimą, nes mes pirmiausia mastome apie mūsų piliečių saugumą. ir mūsų piliečių saugumas bus užtikrintas geriau, kai ta sutartis bus sudaryta. Ir tai sakau ne tik aš. Ta pati teigia ir ekspertai, kurie ir tyrė piliečių saugumo situaciją, piliečių, kuriuos mes atstovaujame šiame parlamente. Šio susitarimo dėka žmonių saugumas Europoje ir JAV bus užtikrintas geriau. Aš nesutinku su pareiškimi, kad taryba neveikė tinkamai, kad ji nesijėmė reikalingų veiksmų. Aš norėčiau prisiminti mūsų. E, About, prisiminti, kad praeitą savaitę mes gavome informacijos apie tai, gavome uh, informacijos iš tarybos. Aš suprantu kolegų išreikštus būkštajimus dėl privatumo, tačiau turime suvokti, kad tai yra laikinasis susitarimas, kuris galios tik laikinai ir kuris sudarys mums galimybę renkti ilgalaikį susitarimą. Pirmininkė buvo minėti saugumo aspektai ir aš norėčiau paskreiptis į kolegas ir paraginti mums suteiktas naujas galės išnaudoti, pasinaudoti jomis ir pasakyti 500 milijonų Europos gyventojų, kad mes kovojame už jūsų saugumą. Ar jei mes rytoj būtum, būsime vieningesni balsuojant. Jei tai neįmanoma, aš norėčiau pasiūlyti atidėti balsavimą. You, uh, the... Ačiū pirmininkė, mes socialistai demokratai norime, to, norime kovoti už uh, mūsų piliečių saugumą, sako ponas Morajas, todėl rekomenduoja, mes rytoj balsuosime prieš susitarimą, nes manome, kad Tai yra netinkamas susitarimas pagal Lisabonos sutartį. Tai nėra kažkoks tai, įtaka, nėra kažkokia įtaka dėl kovos. Tai nėra kažkokia kova dėl įtakos, tai yra tiesiog prastai parengtas susitarimas. Aš pats esu mm, dirbęs teisininku ir Benjaminas Franklinas vieną kartą yra pasakęs, tie, kas mm, vertina saugumą daug labiau nei laisvę, neturi nei vieno, nei kito. Mes norime gero susitarimo ir nuolatinių atstovų taryboje susitikime buvo svarstomi visi klausimai, kuriuos mm, mūsų frakcija laiko svarbiais. Pone Clinton savo laiške taip pat pripažino, kad parlamentas teisingai pastebėjo, jog kad tie dokumentai nepadėjo išspręsti minėtų problemų. Uh, Todėl mes manome, kad toks mūsų apsisprendimas užtikrins geresnį susitarimą, geresnio susitarimo atsiradimą. Todėl mano frakcija kreipėsi į visus parlamento narius ir palaikyti pranešėjos sieki. Moraliai nėra niekieno pusėje čia. Mes nu tiesiog norime geresnio susitarimo kaip pagrindo kovai su, su, su terorizmu. Ir būtent tokį apsisprendimą mes rekomenduosime socialdemokratų frakciją šiandien. Žodis ponui Dėsdame yra pusantros minutės. Aš Nepritariu nei metodams, nei terminams, kurie buvo panaudoti siekiant šio susitarimo. Parlamento vadmo yra esminis ir jis turi būti visur gerbiamas nuo pat Lisabono susigaliojimo. Taigi, blogiausia yra, ką mes galime padaryti terorizmui, be abejonės, tai yra užkirsti finansavimo galimybės jam. Taigi reikia susitarti dėl galutinio susitarimo. Ne vieną kartą Sviftas ir FS, e, TSFP parodė savo ne, galimybės užkritant kelią terorizmo veiksmams įvairiuose kontinentuose. Taigi dabar kokio pranešimo mums reikia, kokiu santykiu reikia, ar mes turime būti stebėtojai ar kažkokio teisėjai, vienas kitam prieštarauja. Taigi šioje byloje dar nesame diskutavę, kad rastumėm sprendimą. Siekiama šio sustarimu garantuoti, kad duomenis, kurie bus renkami, bus susiję tik su įtarimu terorizmu, kad e, nebus perdodami kiti duomenis, kad uh, prieimą prie tų domenų turės tik tai saugumo, valstybės saugumo tarnybos. Aš suprantu, tikiu Junktinėmis valstybėmis ir jų didžią demokratiją, mes turime laikyti Junktinės Amerikos valstybės kaip patikimą partnerį. Taigi, <coughs> aš galbūt pritarčiau laikinam susitarimui ir manau, kad yra pozityvu, kad parlamentas e, pareikalautų savo teisių Komisija ir taryba tikrai žino, kokios pozicijos reikia laikyti. Reikia institucinio susitarimo. Pirmininkas, ačiū. Ponas Lambrinidis, puson. Vieną minutę. Paprastas tarybos laiškas patikinamas, jog dėrybos, gairėse dėl dėrybų bus atsižvelgta į parlamento išreikštus nuogastavimus, jog dėrybos pasidės netrukus, jog parlamentas uh, E, dalyvaus visose dėrybo etapuose, būtų pak, tokio patikinimo būtų pakakę galbūt. Parlamentas pasipiknės, kaip su juo buvo pasilgta. Tačiau jūs ne šiandien negalėjote to pateikti. Komisarė sakė, kad duomenų perdavimas nėra problema. Tik tai kai kurie duomenys bus perduoti. SWIFT organizacija sako, kad taip nebus. JAF administracija sako irgi, kad bus kitaip. Uh, Jūs sakėte, kad e, parengtos dėrybų gairės, kur jos yra, atsižvelgiant į šiandien egzistuojantį spaudimą, gal galėtumėte tiksliai pasakyti, kuriais punktais jūs su parlamentu sutarėte, pritarėte parlamento nuomonį, o kuriais jūs mūsų nuomonės išsiskiria. Labai sunku kovoti prieš terorizmo draugės su jungtinėmis valstybėmis. Raginu jungtinės valstijas ir tarybą labai rimtai dirbti drauge ir su mumis po rytojaus balsavimo ne stengtis viską tvarkyti dvišalių pagrindų, nepabandyti sulaužyti solidarumą, o dirbti draugė siekiant užtikrinti pagrindinės teisės. Like you, not to, not to Norėčiau paprašyti kolegų, neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Kažkas rodo mėlyną kortelę. Pona Zemka, prašau. Ale e, Ja się zgłaszałem do o, dziękuję. punktu catch the eye. To proszę, well, dziękuję catch bardzo. the eye. Dėkuoju. Dėkuoju, dėkuoju Jums už tai, kad sutikėt man galimybę pasisakyti, bet aš tiesiog norėjau atkreipti Jūsų dėmesį, kad aš norėčiau pasisakyti per uh, procedūrą, prašau žodžio. Puiku, gerai. Toliau, ponė Zipel. Dėkuoju. Per pastarąsią savaitę daug kalbėjome apie Swiftą. Ir e, gali net pasirodyti, kad jeigu neturėtume SWIFT, tai iš vis mūsų pasaulis visas e, subirėtų į gabalus. Ir mes visiškai nesugebėtume kovoti su terorizmu. Tai yra tikra nesąmonė. Taip iš tikrųjų nėra. Taryba nebando išsaugoti kažkokios labai svarbios ko, kovos su terorizmu priemonės. Taryba labiausiai rūpi savo reputaciją. Akivaizdu, kad e, problema yra ne ta, kad mes neturime pakankamai žvalgybinių duomenų, bet problema ta, kad mes nežinome, kaip elgtis su tais duomenimis. užuot suformulavę konkrečias priemonės, pavyzdžiui, kurios leistų keistis informaciją vien apie įtariamuosius, siūloma keistis visais duomenimis, pažeidžiant e, įstatymus bei pagrindinės teisės. Jei taryba realiai galėtų sureaguoti į šią kritiką, tuomet mums ir nereikėtų šio susitarimo. Pirmiausia, turime galvoti apie piliečių poreikius. Turime pradėti naujas dėrybas, kad parengtume tikrai gerą veiksmingą susitarimą, kuris realiai padėtų mums kovoti su terorizmu. Pirmininkas dėkoju. Lopes Agijar. Ačiū pirmininkė. Lisabono sutartis daug ką pakeitė. Pakeitė Europos parlamente, taryboje ir komisijoje. Ministras, kuris kalbėjo tarybos vardu, pasakė, kad jis supranta, kad būtina įsiklausyti į Europos parlamento nuomonę bei į ją atsižvelgti. Mes žinome, kad dėrybos dėl šio susitarimo nebuvo pakankamai geros. Taryba tą pripažino ir pasakė, kad kuo skubiau bandys pradėti dėrybas dėl galutinio susitarimo, kaip to reikalaujama pranešėjos pranešime, kuriame būtų užtikrintos teisės teikti skundus, gauti kompensaciją, bei numatyta, kada reikia ištrinti duomenys, bei kaip galima būtų užtikrinti duomenų privatumo apsaugą. Saugumas, štai kas rūpi mūsų piliečiams. Ir Ministrė, aš norėčiau Jūs paraginti kuo skubiau pradėti dėrybas dėl galutinio susitarimo, tam, kad mes realiai galėtume įgyvendinti žmogaus teisų hartijoje numatytas teisės. Periname prie procedūros. Prašau žodžio. Ponas Fos, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Neužtikrinus veiksmingo duomenų keitimosi mobilumo amžiuje tikrai negalime garantuoti saugumo. Mes turime būtinai apsaugoti mūsų gyventojus nuo teroristinių išpolių. Būtent dėl šios priežasties mums reikia rasti tą pusęsvarą tarp saugumo iš vienos pusės ir privataus gyvenimo apsaugos iš kitos pusės. Šita pusiausvyrą turi be abejonės būti rasta būtent tame susitarime. Aš manau, kad čia taryba pasielgia kaip tikra diletantė reikėtų, mano manimu, konkrečiau e, elgtis, jeigu norime, kad parlamentas, konkretesnių veiksmų, jeigu norime, kad parlamentas pasisakytų daugumą, paremtų daugumą. Ši. Na, be jokios abejonės reikia kol neturėsime šimtaprocentinio susitarimo ir pritarimo šiam susitarimui, tol, na, reikėtų vadovautis laikinuoju susitarimu. Todėl aš esu labiau už atidėjimą. Kolegos, pirmininkas sako, šis diskusija yra labai svarbi, taigi prašyčiau jūsų visų laikytis kalbėjimo laiko ir neviršyti jo. Dar turime 11 norinčių pasakyti pagal spontaniškų pasakymų procedūrą, taigi jeigu viršitėse kalbėjimo laiko, tai kitos ir timsite tokią galimybę iš kitų kolegų. Ponas Laikrit. Ačiū pirmininkė. Niekas nebejoja dėl būtinybės kovoti su terorizmu, tačiau, kalbant apie demokratinės valstybės, Dabar kilo klausimas, ką čia darome ir kodėl taip darome. Ir šitas klausimas yra akivaizdus, nes čia dabar ir atsakymas yra akivaizdus į jį. Negalima veikti, įtariant visus šimtus milijonus asmenų, e, pažeidžiant jų teisės ir nesuteikiant jiems galimybę e, teisiškai apsisaugoti nuo tokių veiksmų. Negalima pažeisti demokratinių teisės aktų. Taigi reikia, kad parlamentas duotų savo reikalavimą, kad parlamentas duotų savo pritarimą, kuomet Švedija pirmininkaus tame tarybai mums primetė tą sutarimą. Aš siūlyčiau balsuoti prieš. Pirmininkas, ačiū, ponė Leifrit, ponas Šliter. Norėčiau pasakyti štai ką nei vieno teroristo nesustabdys vien šis susitarimas. Taryba mm, minėjo keturis išpolius, keturias atakas, tačiau nei viena iš jų nebuvo pasipriešinta. Galbūt tik buvo lengviau tuos atvejus tirti. Saugumas tiesiog mažinamas šiuo susitarimu. Uh, ir visokie interneto stebėjimo mechanizmai taip pat mažina saugumą, nes atsiradus toms stebėsino sistemoms žmonės e, išeina į pogrindį ima vystyti veiklą pogrindyje. Taigi tai blogas dalykas mūsų piliečiams, tai yra prastas susitarimas. Norėčiau siūlyti visapusiškai peržiūrėti mūsų kovos su terorizmu teisės aktus, kiek jie kainuoja, kiek jų gyvendinimas kainuoja ir kiek naudos jie atneša, kaip užtikrinamas. E, kaip užtikrinama žmon, asmenų laisvės mes nenorime slaptų dokumentų bei e, riboto naudojimo dokumentų.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 ważne sprawy. Otóż... Ačiū. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į porą svarbių dalykų. Be abejonės, ko, kovoti su terorizmu būtina. Tačiau kalbame apie tai, kaip tai daryti ir kaip suformuluoti susitarimą su jungtinėmis valstijomis. Ir todėl čia iškyla pora klausimų. Visų pirma, šis susitarimas yra gana vienašališkas. Ar mes bent apsvarstėme, atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių uh, tarnybos kaupia duomenys, tai galbūt tie duomenys būtų naudingi kovoje su terorizmu. Dar vienas dalykas, svarbiausia, esmingiausia išlyga yra keliama dėl to, kad visi duomenys, visi finansiniai duomenys vienu įpū gali būti perduoti reikėtų naujo susitarimo, pagal kurį JAV ir e, Europos žvalgybų e, tarnybos galėtų gauti duomenys tik tai apie konkretų įtariamą, konkretų asmenį. Ačiū. Taryba e, parlamentą informavo apie savo poziciją tikrai labai vėlyvame etape, tai nepriimtina ateitie, tai ne, neturi kartotis. Antras dalykas, mane maloniai nustebino e, JAV tarnybų bendradarbiavimas, JAV tarnybų noras bendradarbiauti su Europos parlamentu. Tikiuosi, kad tai bus ir ateityje. Mes taip pat tikimės pasiekti pažangos gyvendinant vizų atsisakymo programą, vizų panaikinimo programą ES valstybėms, nes atsisakoma, JAF atsisako įleisti kai kuriuos mūsų piliečius. Duomenų, keitimasis duomenimis yra labai svarbus aspektas kovojant su terorizmu. Apie tai nėra nei kalbos, tačiau dėrybos neturėtų nutrūkti, nes mes norime ilgalaikio susitarimo. Äh, herzlichen Dank fürs Wort. Einige äh, Feststellungen. Der Rat. Ačiū už tai, kad sutikite man žodį. Noriu sakyti porą pastebėjimų. Taryba šiandien pripažino, jog dėrybų baigtis nebuvo geriausias įmanomas rezultatas. Tai galbūt galima kažką kažko daugiau siekti ir pasiekti. Kitas dar vienas dalykas, nebegalime atidėlioti nieko, nes atidėliojimas be jokių kriterijų reikalavimų neduoda nieko, nes vėl plenarnėme posėdėje apie tai kalbėsime ir būsime nieko nepakeitę. Dar vienas dalykas, mes pažadėjome, kad kitose darybose kitą kartą viskas bus geriau. Tačiau mums jau to pakanka. Tokie pažadai buvo dalimi praėjusį kartą, mes laukiame, kad kažkas pasikeistų. Taigi, atidėliojimas nėra sprendimas, mes, nor, mes norime nusiųsti aiškę žinę. Trečias dalykas - tai saugumo spragos. Mums buvo sakoma, kad jos atsiras, jeigu šiam susitarimui e, nebus pritarta. Deja, taip nėra. Yra teisininko ataskaitos, kurios rodo priešingą. Ponas Karim, vienai minutiai. Mūsų piliečių saugumas be abejo yra svarbiausias mūsų prioritetas. Be abejo, labai lengva yra mus apkaltinti tuo, kad mes nepakankamai griežtai kovojame su terorizmu, tuomet, kai mes reikalavome, kad būtų tinkamai apsaugotos mūsų piliečių teisės ir laisvės. Nemažai nacionalinių parlamentarų būtent taip dažnai vertina mūsų veiksmus. Swifto e, sistemos naudojimas yra vienas iš sėkmių pavyzdžių. Tačiau kartu reikėtų nepamiršti ir tų atvejų, kai Swiftas nepasiteisino arba mus nuvylė. Nes e, nepamirškime, kad ES buvo atlikta nemažai visiškai netinkamų tyrimų. Vien mano apygardoje 12 nekaltų žmonių buvo sulaikyti ir jiems turėjo būti pateikti kaltinimai. Ir tuomet buvo pareikšta, kad didelę dalį įrodymų prieš juos sudaro būtent finansinių pranešimų duomenys. Mes turime šiek tiek nusiraminti. Turime pareikalauti, kad taryba atnaujintų dėrybas ne, vie, ne, šių, ne šių rūmų labui, bet dėl visų mūsų piliečių gerovės. Um Ačiū, ponas pirmininkė. Mano šalyje, kuomet policininkas nori prieiti prie banko domenų, jis turi turėti orderį, teismo orderį. Todėl aš negaliu pritarti tokiam sutarimui, kuomet pagal kurį milijonai bankinių domenų bus perdodami be, jokios, be jokio teismo sprendimo ir jos galės, e, e, jais galės naudotis Amerikos policininkai. Domenų apsauga nėra kažkoks liuksas, nėra prabanga, tai yra mūsų e, teisė ir laisvė. Ir taigi e, šitam sustarimui tikrai e, būdingas proporcingumo deficitas ir čia reikia tinkamai susidėrėti. O kaip galėjo, galima buvo tinkamai susidėrėti? Reikia remtis visiems priimtinų pagrindų. Jau geriau iš vis neturėti jokio laikino susitarimo, negu turėti blogą susitarimą. Mes nepalaikome laikino susitarimo idėjos ir mes norime pradėti tarybas rendamisi gerų pagrindų, kad galėtum turėti gerą e, nuolatinį susitarimą. Pirmininkas, pona Flačikova Benova, paskutinė kalbėtoja. E, dėkui, pirmininkė, komisijos narė. Taigi, sakoma, kad tinkamas susitarimas turi būti sudarytas lygiaverčių partnerių. Tačiau mes tikrai dabar nesame lygiaverčių partneriai akivaizdu, kad Junktinės valstijos tikisi iš mūsų kažko tai, tikisi iš mūsų na, koja, tikisi, kad mes atsakysime jų norus. Europos parlamentas šiandien turi daugiau galių po Lisabono starties įsigaliojimo. Taigi mes norime garantuoti mūsų piliečių teisės ir laisvės. Europos piliečiai iš mūsų tikisi, kad mes juos apginsime. Tuomet dėl to aš būtent noriu, kad mes persiderėtumėm dėl to susitarimo ir kad jį trauktume mūsų siūlymus, nes mes esame vieninteliai tiesiogiai išrinkti Europos piliečio atstovai. Todėl mes norėtumėm, kad mūsų lūkesčiai atsispindėtų tame susitarime. Daug Europos valstybių, e, daugelį Europos valstybių kyla nemažai problemų su terorizmu. Ispanija pirmoji beveik nukentėjusi nuo tokių išpolių. Taigi aš tik, tikrai tikiuosi, kad taryba bus tikras Europos parlamento partneris. Mėly kolegos, aš jums būsiu sudaręs 10 galimybių pasisakyti pagal spontanišką pasisakymo procedūrą ir dabar toliau suteiksiu žodį tarybos atstovui. Pirmininkė, jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai įdėmiai jūsų klausiausi. Ir Noriu Jums padėkoti už visus pasisakymus ir už mus palaikančius, nors jų buvo ir nedaug, ir už mus kritikuojančius, kurių buvo daug daugiau. Taip pat noriu ir šitiems padėkoti. Kodėl aš Jums taip dėkoju? Todėl, kad aš na, dar kartą pamačiau, jog yra puikus sutarimas tarp parlamento tarybos ir komisijos kuomet eina kalba apie vertybių gynimą, vertybių išsaugojimą, apie ryštą kovoti su terorizmu, su visomis terorizmo praiškomis, kaip ir aš sakiau savo pirmajame pasisakymė. Šitas konsensusas yra svarbiausias toje diskusijoje. Na, o dabar grįžtant prie SWIP susitarimo, apie kurį mes šiandien, šiandien popiet kalbėjome, tai iš tų e, kritikos strėlių aš išskirčiau dviej, dviej, dviejas tokias grupės. Vienos kalbėjo apie formą, kitos kalbėjo apie turinį esmę. Tikrai kritika skirta formai, sustarimo formai, jos buvo nemažai. Ir apie tai kalbėjo netgi parlamentarai, kurie apskritai kalbėjo, kad yra gerai turėti tokį sustarimą, kurį mes šiandien aptarėme. Taigi, gali būti, aš pasikartosiu čia, gali būti, kad tikrai galima buvo geriau viską atlikti. Galbūt tikrai galėjome geriau labiau pasistengti, tačiau terminai mus labai spaudė, jūs tikrai tai suprantate. Mes nelabai turėjome laiko, mums komisija ir taryba turėjo labai greitai sureaguoti. Taigi, bet kokiu atveju aš norėčiau, kad parlamento išreikšta valia būtų aiškiai atspindėta. Taryba tikrai taip pat nori, kad dalykai daugiau tok, taip nesikartotų. Mes norime taip pat, kad viskas vyktų kitaip. Mes patys būtume norėję, kad viskas kitaip būtų vykę. Taip, jūs galite paprieštarauti mums, kad jau nekartam žadėjote šitą ir niekada neišpildėte savo pažadą. Ne... Taigi į tai norėčiau atsakyti štai ką. Tas mūsų įsipareigojimas susijęs su įsipareigojimu laikytis vadovautis Lisabono sutartimi. O ten yra sakoma, kad parlamentas, e, parlamento svoris didėja institucinėje grandinėje, nes norima, kad būtų geriau atstovami Europos piliečiai. Mes įsipareigojame per Lisabono sutartį ir todėl aš jums garantuoju, kad taryba ir Ispanija, kaip pirmininkaujanti tarybai, elgsis kitaip nei ankstesnės tarybos. Jeigu jūs netikėte tarybo žodžiu, na, jūsų tokia teisė, tai norėčiau priminti, kad taryba, mus, e, sutartis, Visabono sutartis mus įpareigoja kitaip elgtis. Taigi, jeigu jūs netikite tarybo žodžiu, tai patikėkite, kad sutartis, bet kokiu atveju sutarties nuostatos mus privers elgtis kitaip, taip kaip jūs tikitės. Ir kitaip dirbti ir su taryba, ir su, ir, ir su komisija, atsiprašau, ir su parlamentu. Siekiant tos pusiausviros tarp mūsų vertybių apsaugos ir būtinybės kovoti su terorizmu ir siekti saugumo. Na, dabar kalbant apie esmę, apie turinį. Nelabai, nenorėčiau labai įsileisti į konkrečias detalės, į konkrečius aspektus, kurie čia buvo pakritikuoti, tačiau iš esmės yra na, tiesa, kad kai kurio kritika nebuvo labai pagrista. Nekartą girdėjau sakant, pavyzdžiui, kad SWIFT susitarimas dabartinė, dabartinėme etape leidžia neapdorotus duomenis perduoti Tai niekaip netitinka sustarimo logikos tas neapdorotų domenų teikimas. Tai yra įmanoma tik tai išimties atvejais ir tik tuomet jie yra pagristų įtarimų, teisiškai pagristų įtarimų. Čia trečiam ketvirtam straipsnį. Toliau, kitos kritikos treilės buvo paleistos, na, sakyčiau, neįsigilinus į susitarimą. Taigi aš į tai net neatsakysiu, jas net nesakinėsiu. Na, o štai ką aš norėjau pasakyti ir atsakyti, kaip komisarė pasakė ir kaip kurie jūsų pasakė, aš noriu pabrėžti, jog susitarimas buvo naudingas siekiant kovoti su terorizmu. Aš paminėjau tik tai keletą pavyzdžių, bet jų yra daugiau. Po teisėjo Briugerio, pavyzdžiui, pranešime, kurie jūs esate gavę. Aš pateikiau savo paties šalies pavyzdį Aš galiu pateikti netgi du pavyzdžius susijusius su mano šalimi. Tikrai mes esame pasinaudoję SWIP susitarimu, kad galėtumėm atlikti tyrimus po kovo 11 išpolių Madride. Ir gerų rezultatų pasiekėme. SWIP susitarimas buvo panaudotas siekiant užkirsti kelią prieš metus maždaug išpolių Barcelonoje. Ir tie, kurie norėjo atlikti šitą išpolį, šiandien yra įkalinti Barcelonos kalėjime. Taigi, matote, kad mums pavyko pasiekti rezultatų per tokį susitarimą. Taigi, jeigu sutarimo vykdymas būtų nutrauktas, Europos piliečiai tikrai būtų mažiau saugus, mažiau apsaugoti. Taigi, jeigu jau sustarimas suveikė, jeigu jo buvo galima pasinaudoti tinkamai, o dabar jo veikimą nutrauktumėm, šitas nutraukimas, šitas sustabdymas mus, na, įstumtų į nesaugesnę situaciją, tarkime. Mes turėtume mažiau saugumo. Aš tokius terminus vartoju aptakius, kad nedramatizuočiau padėties. Taigi aš norėčiau, kad užtikrintumėt, jog nebus nutrauktas susitarimo vykdymas. Norėčiau priminti taip pat, kad šitas susitarimas, na taip, jisai nusipelno kritikos. Aš išklausiau nemažai tos kritikos ir kai kurie jų tikrai buvo labai skaudi. Tačiau pripažinkite, kad šis sutarimas yra geresnis nei protokolas, kurį jau daugelį metų taikėme keičiantis duomenimis tarp ES ir rinktinių valstijų. Dabar aptariamas susitarimas galbūt nėra pats geriausias, be abejonės, tobulumui galo nėra, tačiau pritarkite, kad jis yra vis tik tai daug geresnis nei ankstesnis dokumentas, nes taryba, parlamentas ir komisija įterpia mechanizmus leidžiančius na, teikti tam tikrų garantijų, užtikrinti tam tikrus dalykus, kad saugumas nebūtų viršesnis nei pagarba pagrindiniams teisėms ir laisvėms. Ir labai svarbu, kaip komisarė ir sakė, kad sustarimo vykdymas nebūtų nutrauktas. Ir tikrai noriu dar kartą pabrėžti, kad taryba yra pasiryžusi dėrėtis dėl naujo susitarimo, dėl gautinio susitarimo, kuriame jau galėsime įtraukti ir uh, tai, ką siūlo parlamentas, tai, ką jūs čia šiandien minėjote, nes tai, ką jūs minėjote, parla... taryba visiškai jam tam pritarė. Taigi štai kokia tarybos valia, mes išreiškėme savo valią um, laiške atsiųstame parlamento pirmininkui ir dabar galėsime tai konkretizuoti per dėrybas. Taigi šiandien mes diskutuojame apie laikiną susitarimą, perinamąjį susitarimą, kuris pagerina iki šiol buvusią situaciją. Šitas susitarimas galios devynis mėnesius ir per tos devynis mėnesius mes tenksimės pasiekti naujo galutinio susitarimo, kuriame bus jau įtrauktos visos garantijos, kurių reikalauja parlamentas. Taigi, dabar jau baigsiu, ponas pirmininkė. Mes be bejonės galime negalime nuneikti šiandieninės diskusijos. Turime pripažinti, kad sustarimas susilaukia labai daug kritikos. Viena jų E, dalis kritikos buvo pagrista, kita netokia pagrista, tačiau vis tik tai reikia pripažinti, kad buvo daug kritikos pasakyta ir, ir ją reikia atsižvelgti. Ir taryba prašo tiesiog parlamento duoti, duokite mums laiko, duokite mums laiko, kad mes galėtumėm pasitarti, kad galėčiau pasikalbėti, pakalbėti savo tarybos kolegoms apie šiandieninę diskusiją, kad galėčiau apie ją pasikalbėti su komisija ir duokite man laiko, kad galėčiau truputėlį apsižvalgyti jungtinėse valstijose, kokios galimybės egzistuoja pasiekti geresnio susitarimo. Taigi štai, ponas pirmininkė, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau laiko, kad galėčiau sugrįžti pas jūs po kelių savaičių ar mėnesių ir pasakyti jums, štai mes dabar turime pagrindus leidžiančius mums sudaryti galutinį susidarimą ir, kur, ir atsižvelgiant į jūsų lūkesčius ir kuris tikrai atitinka ir tarybos lūkesčius. Pirmininkas, ponia Malstrom, prašau. Uh, Ačiū. Ačiū. Ponios ir ponai, diskusijos buvo labai svarbios ir viskas yra labai tikslu, nes kalbame apie labai svarbius dalykus, kalbame apie tai, kaip užtikrinti mūsų piliečių saugumą bei užtikrinti gerą pasikeitimą duomenimis ir užtikrinti aukšto lygio tų duomenų apsaugą. Kaip tarybos atstovai sakė, jeigu turite klausimų ar įvyko nesusipratimų, kai kurie iš tų klausimų sakyti Bugier ataskaitoje, raginu jūs ją perskaityti. Bet mes nepamirškime, kodėl yra laikinasis susitarimas, kam jis buvo reikalingas. Jis buvo reikalingas, nes SWIFT organizacija padarė keletą žingsnių ir paaiškėjo, kad mes neturime reglamento dėl duomenų perdavimo, todėl taryba ir komisija sparčiai sureagavo, kad sureaguotų į pasikeitusią situaciją. Mes sulaukėme nuolaidų, kai kurių nuolaidų iš JAF ir e, užtikrinamas geras duomenų, dėgiamas geras duomenų apsaugos mechanizmas. E, ir todėl buvo nuspręsta įtraukti komisiją, kad būtų parengtas europietiškas požiūris į šią sistemą, kad būtų išvengta dvišalių susitarimų. Kaip jau sakiau, tai laikinasis susitarimas, jį galima tobulinti ir jis bus tobulinamas. Ir komisija bei taryba yra visapusiškai pasirengę įtraukti parlamentą į nuolatinio ilgalaikio susitarimo rengimą. Mums reikia daugiau paaiškinimų informacijos dėl žalos atitaisimo įstatymo, dėl duomenų ištrinimo, dėl prieigos prie informacijos. Kodėl komisija neturi tos informacijos, klausia ponas Lambrinidis. Na, ponė Lambrinidi, dabartinė komisija dirba jau 16 valandų ir 20 minučių tai yra nepaprastai svarbus dėrybų mandatas ir naujoji komisija nori galimybės aptarti viską prieš suformuluodama galutinį dėrybinį mandatą, kurį aptars su parlamentu, parlamente. Mes dirbame tikrai, pradėjome darbą tikrai neseniai, taigi negalite to iš mūsų reikalauti. Tad, bet noriu patikinti Jūs, kad ponas Baroso laiške ponui Buzekui pareiškė, jog mes rengėme dėrybinį mandatą ir kad mes jį pateiksime jį e, artimiausių metų parlamentui ir pasirūpinsime, kad Jūs būtumėte visapusiškai informuojami visais etapais. Galbūt ir geras sumanimas atidėti balsavimą, kad gal, galima būtų aptarti mandatą Jūs gausite jo projektą, turėsite galimybės peržiūrėti dokumentus, ataskaitas ir, kaip jau sakiau, komisija yra pasirengus ir nori dirbti draugė su jumis ir taryba, rengiant geresnį ilgalaikį susitarimą šiuo klausimu. E, Dėkuoju komisijos nariai. Kolegos, Melinąją kortelę negalima naudotis tuo metu, kai kalba tarybos ar komisijos atstovai. Tačiau ši diskusija yra labai svarbi. Sprendimą priimsime rytoj. Štai kodėl norėčiau paprašyti jūsų štai ko. Aš suteiksiu ponui Šulciu ir ponui Lambrinydis galimybę užduoti du trumpus klausimus. Nieko daugiau, kadangi galime uh, kalbėti be galo be krašto. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė. Labai dėmi klausiausi jūsų pasisakymo. Kaip ir kiti kolegos šioje salėje. Jūs pasakėte, jūs pasakėte, suteikite man daugiau laiko tam, kad aš galėčiau įtikinti kolegas taryboje. Jūs pasakėte, man reikia tiesiog daugiau laiko ir po to aš jums pateiksiu geresnį susitarimą. Taigi aš norėčiau jūsų labai aiškiai paklausti, ar tai reiškia, kad taryba neketina įgyvendinti šio susitarimo, neketina reikalauti, kad mes jį ratifikuotume ir kad netrukus, tai yra nedelsint, pradės e, dėrybas su JAV vyriausybė dėl naujo susitarimo. Pirmininkas e, ponas Lambrinydis. Ar taryba yra žinoma, kad SWIFT pastraisiais metais neperdavė duomenų bylų, konkrečiai paprašytų duomenų bylų, dėl to, kad e, pagal šią sistemą negalima atrinkti konkrečių duomenų iš sistemos. Ir ar galima būtų užtikrinti, kad pagal šį susidarimą perdodami duomenys uh, kurie didelė apimtis bus perdodami e, JAV išdui, nebus panaudoti netinkamais tikslais. Ir ar taryba, ir komisija yra pasirengusios labai rimtai svarstyti šį klausimą, kai bus daromasi dėl galutinio susitarimo. To, to Suteikime šiek tiek laiko atsikvėpti tarybos pirmininkui, nes klausimas iš tikrųjų labai rimtas. Ačiū, pirmininkė. Taryba norėtų dar kartą pabrėžti tai, kad negalime nutraukti finansinių domenų srauto tiekėjimo tarp Junktinių valstybių ir ES. Tačiau mes suvokiame, taryba suvokia, kad kritika ir pasiūlymai, kuriuos čia išsakė deputatai, juos reikia atsižvelgti ir juos reikia apmastyti. Todėl aš ir paprašiau laiko, kad galėčiau apmastyti su visomis ES valstybėmis, su įvairiomis šalimis narėmis. Aš paprašiau laiko, kad, tai yra labai svarbu, su jungtinėmis valstijomis galėtumėm ištyrinėti apskritai, ar jungtinės valstijos nori, gali atsižvelgti į Europos parlamento kritiką dėl to, kad reikia tam tikruo pribojimu. Taigi reikia rasti geresnę pusiausvyrą tarp saugumo siekio ir um, na, asmens duomenų apsaugos užtikrinimo. Man tam reikia daugiau laiko, kad parlamentui per panašų tokį seansą diskusijų dar reikia balsavimo. Aš galėčiau pasakyti, štai mes turime tokį valstijų įsipareigojimą siekti naujos pasitarimo, į kurį būtų įtrauktas parlamento siūlymai. Taigi aš noriu, kad parlamento nuomonė tada, kai aš dar sikė ateičiau, būtų kita. Dėkuoju, kolegos, taip suprantu. Tam, kad galima būtų užtikrinti politinę pusiausvyrą, sutikiu žodį ponui Weberiui ir po to dar vienam kolegai. Supraskite, kad mes dabar elgiamės labai neįprastai. Taigi, dar du klausimai. Gerbėjai kolegos, taip, galite apskusti mano veiksmus. Aš prieimiau tokį sprendimą. Prašau. Dėkoju. Aš manau, kad e, jūsų sprendimas yra iš tiesų labai geras ir esu jums labai už tai dėkingas. Mes šiandien kalbame apie labai aktualų ir labai jautrų klausimą. Jeigu aš labai suprat, supratau, taryba negali garantuoti, kad šis susitarimas neįsigalios. Jei mes paprašytume, kad jūs atidėtumėt jo įsigaliojimą, ar būtų įmanoma tai padaryti? Ir ar galėtumėt jum, mu, jūs mums pasakyti, kad, pavyzdžiui, per mėnesį jūs sugebėsite susitarti dėl naujojo susitarimo. Tuomet šis susitarimas neturės galioti devynis mėnesius. Mes norime labai aiškiai išgirsti iš tarybos, kas įvyks tuo atveju, jei bus atidėtas šio e, susitarimo įsigaliojimas ir kada realiai per kokį laiką jūs galite susidaryti dėl naujo susitarimo? Pirmininkas, antras klausimas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad taip dosniai elgėtės su vidaus darbo kodros taisyklėmis. Ačiū, kad suteikėte e, žodį ir socialistų, ir APP frakcijos stovams. Taigi štai, ką aš norėčiau paklausti pirmininko, tarybos pirmininko. Jūs priminėt didžiąją dalį diskusijos parlamente ir pasiremiant tik, tikrai, na, gerbtinais argumentais. Aš tikrai gerbiu tai, ką jūs viską, viską, ką jūs pasakėte. Tačiau žodžiai turi būti pagrysti. Reikia informacijos, reikia kalbėti, žinant, apie ką kalbama. Ir mane nustebino kai kurie jūsų teiginiai, kurie prieštarauja tam, ką žinome. Lik tai atrodo, kad niekas nebūtų perskaitęs to sustarimo, kuris čia šiandien kritikuojama. Toks jausmas, lik tai niekas neskaitė sustarimo ir, ir stoja čia kritikuoti. Jeigu mes nebūtumėm jos skaitę, tai tada jūs nebūtumėt išgirdę jokios kritikos. Taigi, pirmininkė, noriu jūsų paklausti štai ko. Ir paklausiu panašiai kaip ponė Pleskart ar ponas Weber. Jūs žinote, kad aš remiu tarpinį susitarimą, kad galiu, remiu idėją, kad reikia, kad tarpinis susitarimas galiotų tol, kol pasieksime galutinę. Tačiau ponia Pleskart savo dokumente sako, klausia tau štai ko, ar parlame, taryba gali garantuoti, kad parlamente birželį ir sesijoje Liepos mėnesį mes jau turėsime galutinį dokumentą ir jau parlamentas galės tvirtinti galutinį dokumentą. Štai koks mano klausimas. Ačiū, ponas pirmininkė. Taigi, jūs mane prašote tiksliau pasakyti, kiek laiko man reikės. Be bejonės. Jūs įsivaizduojate, kad jau bus tas galtinis susitarimas, jūs pateikite tas didžiasias linijas to susitarimo netgi, jūs reikalaujate įsipareigojimo iš valst, jungtinių valstijų įtraukti į galutinį susitarimą jūsų pasiūlymus. Na, tai, kad jūs tikitės to, tai yra vienas dalykas, tačiau pateikti galutinio dokumento tekstą jau yra kitas dalykas. Jeigu jūs norite manęs paklausti, ar mes per mėnesį pasirengę esame pateikti galutinį dokumentą. Tai ne. Jeigu jūs klausite, ar po mėnesio mes pateiksime jums diskusijų su jungtinėmis valstybėmis rezultatus, po kelių mėnesių pateiksime jums diskusijų su jungtinėmis valstybėmis rezultatus, nes tikrai per kelis mėnesius aš tikrai galiu pažadėti, kad mes pasieksime tam tikrų rezultatų jeigu jūs bent jau norite, kad galutinis sustarimas būtų geresnis nei dabartinis, tai tada taip, po kelių mėnesių taip. Vien dėl to aš jūsų prašau laiko. Pranešėjo siūlymas. Aš jį neatsižvelgiau dabar, nes aš atsižvelgiau daugiau į dabartinį klimatą, nes matau, kad dauguma pasisako prieš laikinojo susitarimo tvirtinimą. Taigi manau, kad realistiškiau yra dabar jūsų paprašyti laiko, kad po, tarkim, trijų mėnesių aš galėčiau jums čia parlamente pristatyti pamatus, pagrindus naujo sustarimo su jungtinėmis valstybėmis. Arba tos elementus, kuriems jungtinės valstijos, taryba, komisija, parlamentas e, pritarė ir kuriuos norėtų kartu įtraukti į susitarimą ir dėl jų dėrėti su jungtinėmis valstijomis. Taigi aš manau, kad ta diskusija tada būtų kitokia. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Henis Plešard. Ačiū pirmininkė, daug buvo pasakyta, noriu atsakyti ponui Busutilui ir ypač tarybos pirmininkui. Ne, neduodami savo pritarimo susitar, tam susitarimui mes e, visiškai nerizikuojame piliečių saugumu. E, lieka kitų teisinių priemonių, kurių pagrindų galima užtikrinti transatlantinį duomenų keitimąsi. Ir kolegos apie tai kalbėjo. Dabar dėl laiško, be abejo, tas, la, tas laiškas mus labai pamalonino. Tačiau svarbiausia, kad būtų išgirsta parlamento nuomonė ir kad jie būtų atsižvelgta. Čia dėja nebuvo duota jokių įsipareigojimų. Ir E, žodžiai, kad e, laikinas sustarimas toliau galios, e, man atrodo kaip grinas šantažas ir aš atsiprašau, aš prarandu kantrybę. Kovos su terorizmu ir finansinių operacijų sėkimo programa kovos su terorizmu tikslais nėra pats svarbiausias ginklas. Aš jau esu tai pasakiusi ir noriu tai pakartoti. Niekas nebejoja, kad būtina toliau sėkmingai bendradarbiauti JAF ir Europos Sąjungai. Nors Europos Sąjunga turi pati nustatyti savo tikslus ir Ta prasme, Europos parlamentas ir taryba dar nesusitarė, dar nepasiekė vieningos nuomonės. Noriu pasakyti štai, kad viskas kalba sukasi apie Europos atsakomybę ir reikia rasti europietišką sprendimą ir Belgija arba Niderlandai negali tapti atpirkimo ožių dėl viso šito. Aš išklausiau jūsų labai atidžiai, galiu perduoti jūsų žodžius pirmininkų suėgai, tačiau jūsų pasisakymas buvo pernelyg miglotas, pasigėdų daug konkrečių įsipareigojimų, bet perduosiu jūsų žodžius šiandien pirmininkų suigai. Ačiū. For... Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms už e, šią labai svarbę diskusiją. Deja, mes dabar vėluojame pagal savo tvarkaraštį maždaug 40 minučių ir rytoj balsuosime dėl šio klausimo 12 val. Visiems dėkoju ir baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą.